vyks rytoj. Toliau pagal darbo atvarkę paskutinis punktas, tai yra vienos minutės pasisakymai pagal 163 taisyklių straipsnį ir pradėsime nuo pono Roland pasisakymo. Ačiū pirmininkė. Nuspręsdami uždaryti savo būstinę Belgijoje, Caterpillars sukėlė socialinį žemės darbėjimą. Tūkstančiai patyrė šio sprendimo poveikį. Jis yra neprimtinas, kaip ir tai, kad e, visiškai nepaisome buvo darbuotojai ir vietos politikų nuomonė. 2013 metais Caterpillar panaikino 200 darbo vietų. Darbuotojai, jų profsąjungos stengiasi išgelbėti įmonės e, veiklą darydami nuolaidas. E, o padėka yra to, kad jie pak, pa, pa, e, liko už gamyklų durų. Amerikiečių valdžia įmonės vadovai negali paaiškinti, kodėl taip įvyko. Ši kastrava reikalauja greitos reakcijos ir pagalbos darbuotojams. Ir ne tik. Reikia skurti ambicingą pramonės politiką ir atnaujinti investicijas į pramonę. Ačiū. Madame Dančila. Pone Dančila. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Moteris Europoje, ypatingai kaimo vietovėse, susiduria su dideliais sunkumais, bandydamos susirasti darbą, ir užtikrinti finansinį stabilumą. Ypač, kai kyla problemų neščioms moteriams arba kai jos susiduria su diskriminacija ar smurtu. Šios problemos tiesiogiai įtakoja valstybių narių šeimų gerovę. Rumunijoje parengėme pasiūlymus dėl viešų priemonių kurios galbūt galėtų būti taikomas ir ES mastu. Aš kalbu apie mechanizmus kaimo vietovėse, kurios padeda moteriams susirasti darbą, paremti tas moteris, kurios dirba kitose valstybėse narėse, e, suteikti galimybę nešioms moteriams e, e, gauti e, nemokamą neštumo teks, testą ir taip toliau. Ponas Marijas. Neseniai buvo gautas neigiamas komisijos atsakymas, Graikija gavo tą neigiamą atsakymą ir to negalima toleruoti. E, po, e, dabar mes matome, kad e, paskutinis žodis yra Vokietijoje, o Vokietija laikosi tokių kovos priemonių. Ji pamina e, Graikiją ir jos teises, sąjunga tapo vokiečių Europą ir tokiu būdu netgi keičiama istorija. Tai yra sprendimas, kuris dar labiau izoliuoja Berlyną Mes girdėjome, ką pasakė vyriausybės atstovas Štefan Zaiber. Jisai pasakė, kad kompensacijų klausimas yra išspręstas. Yra daug priemonių, memorandumas ir visos kitos priemonės. Mes, o mes štai dabar vėl matome, e, kad Vokietijos vyriausybė e, neturi intereso, nėra suinteresuota. Aišku, Cipro vyriausybė taip pat nieko nedaro, tačiau mes neturime E, nuleisti rankų, mes turime ir toliau kovoti, kad Vokietija mokėtų kompensacijas. Tak. Ponas Selimovič. Dėkoju. Rinkimai Bosnijoje ir Hercegovinoje e, privertė kai kuriuos politikus dirbti taip, kad viena dalis Serbijos Respublikos e, vykdytų referendumą dėl nacionalinės šventės, nors iš tiesų aukščiausias teismas pasakė, kad tai prieštarauja pasaulietiniai tvarkai valstybėje. Aš aišku suprantu, e, kad galima tokiu būdu vykdyti rinkiminę kampaniją, tačiau tokio referendumo rezultatai gali turėti labai rimtų pasiekmių, e, nes šis referendumas e, ragina ne tik keisti konstituciją, bet taip pat skatina ir E, ginkluoto konflikto e, atnaujinimą. E, manau, kad mes neturime grįžti į dešimtąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį. Tai buvo sunku pasiekti taikos Balkanų, e, Balkanuose ir manau, kad komisija dabar turėtų reaguoti, nes taika ir stabilumas nėra dėrybos objektai. Europos komisija turėtų pareikalauti, kad e, toks referendumas būtų sustabdytas, kad jis neįvyktų. Obrigado. Ponas Ferreira. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Perėtos vyriausybės, kai kurių pačių prašiausių aspektų pasikartojimas daro didelį neigiamą poveikį darbuotojams. bet e, e, norima stabdyti dabartinę politinę bangą. Ir e, neįmanoma įsivaizduoti, kad prieš Portugaliją bus pradėti taikomos sankcijos, tai yra tam tikras šantažas. E, bet tai nestebina, tai dar kartą parodo, kad reikia užbaigti su šantažais, reikia atgauti monetarinį suverenitetą, turėti savo centrinį banką, savo biudžeto politiką, kuris atlieptų šalies poreikius. Ir e, žinoma, reikia susigražinti mūsų bankininkystės sektoriaus kontrolį. Dėkui. Dabar žodis e, ponui Sebastija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ispanijos aplinkos e, ministerija pareiškė, kad e, ji pradeda tirti viduržėmio jūros teritoriją nuo Balearų salų iki Katalonijos. E, vyriausybė remia E, šį projektą ir išdavinėja leidimus ieškoti naftos toje teritorijoje. Tai grėsia bio įvairoviai ir ypatingai nepalanku regionams, kurie priklauso nuo turizmo. Komisija čia privalo veikti Ispanijos vyriausybė išdavė tuos leidimus nepaisydama europinių taisyklių, bet komisija nieko nedaro. Komisija turi išgirsti viešąją nuomonę ir mokslininkų nuomonę apie galimą grėslę gamtai. Dabar žodis ponui Korao. Ačiū, pirmininkė. Mano regione Sicilijoje maždaug 5000 hektarų augalų, kurie gamina degonį, užtikrina turtą, užtikrina darbo vietas. Nyksta, aš kalbu apie augalus, kurie duoda šį vaisių, citriną. Šis parlamentas balsavo dėl, už laisvos prekybos susitarimą su tokiamis šalimis kaip Marokas, bet tai padarė neužtikrintamas atsakomų reikalavimų, e, ženklinimo reikalavimų. Galbūt yra kolegų, kurie nekarto nėra ragavę tikros Sicilijos citrinos ir jie balsavo už tokius sustarimus. Tačiau tokiu būdu jie sunaikino visą sektorių. Sprendimai egzistuoja dešimtmečius, tiesiog mums reikia e, pakeisti atsakomumo direktyvą panaudoti saugiklinės, saugiklinės nuostatos. E, tai reikia padaryti kaip galima greičiau. Ponas Borgecijo. Ačiū pirmininkė. Prieš keletą savaičių baisus žemės drebėjimas supurti tris mano šalies Italijos regionus. Tik prieš keletą minučių girdėjau, kad vieno iš miestelių labiausiai nukentėjusių meras, ponas Piroti iš Amatryčiai, man pasakė, jeigu negalėsi pasakyti per plenarinę sesiją Strasbūre, prieš atvykstant į paveiktas vietovės komisijos delegacijai, pasirūpint, kad komisija pasikalbėtų tiesiogiai su mumis, su merais, kurie atstovauja žmonės. Reikia, kad jie atvyktų kaip galim greičiau, nes žmonės iš tikrųjų nenori palikti savo namų, bet jie susidurs su sudėtinga žiema, jiems reikia paramos, kad galėtų vėl pradėti dirbti ir gaminti, nes tie žmonės yra e, prisirišę prie savo regionų, prie savo darbo taip pat. Jie dirba e, energingai ir nori išlaikyti savo kaimus ir, kaimus ir savo vietas, darbo vietas. Taigi Europa turėtų jiems padėti. Ponas Zarianopolos. Kinovulėjau. Dėkoju. Neseniai Europos parlamento peticijų komitetas e, sutripė tūkstančio e, nacijų aukų e, Graikijoje teises ir užkirto kelią gauti jiems atitinkamas kompensacijas. E, tiesiog buvo kalbama e, tai, ko, e, ko norėjo Vokietijos vyriausybė ir nebuvo laikomasi Paryžiaus susitarimo dėl kompensacijų karo aukoms. Graikijoje yra daugiausia aukų po praėjus 71 met, metams nuo e, karo vėl e, tos aukos nukenčia ir e, tam pasitarnauja tie, e, kas, e, kas e, ta šalis, iš kurios ir buvo kilę nacijai. Mes turime padaryti viską, kad nestiprintume vokiečių. E, Graikijos komunistų partija palaiko kovą dėl kompensacijų. Dėkuoju toliau, pane Boksko. Mélységes felháborodásumat szeretném hangot adni amiatt, hogy bár a bizottság már decemberben elismerte, hogy Ukrajna teljesítette a vízumliberalizációs tervet. Dėkuoju, pane pirmininkė, noriu išreikšti pasipiktinimą štai dėl ko. Uh, nors komisija ir turėjo įgaliojimus kalbėti apie vizų liberalizavimą su Ukraina, ukrainiečiams vis dar sunku atvykti į ES. E, ukrainiečiai, taip pat ir vengrai, kurie gyvena žemusiuose Karpatuose, praleidžia valandų valandas pasienio punktuose, net ir turėdami vizas E, ukrainiečiai labai daug ką paukojo dėl savo sprendimų e, siekti ES narystės, e, taigi įsipareigojimai yra labai svarbus, reikia lėšų iš biudžeto sienos infrastruktūrai patobulinti, tai būtų apčiopiamas būdas padėti ukrainiečiams. Pane Grapinį. Dėkuoju, pane pirmininkė, komisijos nariai, Europai iškyla didžiulė pasitikėjimo krizė po to, kai prastai sustvarkama su migrantų srautais, su breksito problema, su terorizmo išpoliais. Mums reikia padaryti viską, kad galima būtų už E, užtikrinti žmonių teisės, nesvarbu, kur jie begyventų. Tuo tarpu komisija neturi labai aiškios strategijos, kurią galėtų išdėstyti savo piliečiams. Kaip piliečiai gali kažkuo pasitikėti, kai nemato teigiamų pasikeitimų savo gyvenime. Jeigu pažvelgsime į EFSI fondo panaudojimą, nematome jokių rezultatų, jokių pokyčių piliečių gyvenime. E, piliečių vardu aš prašau, kad komisija atsižvelgtų į sutarties nuostatas dėl saugumo ir e, regionų vystimosi netolygumų. E, mano šalies piliečiai jaučiasi diskriminuojami, mums reikia keisti komunikaciją, jeigu norime vieningos Europos pirmininkė, e, viršijote pasisakymo laiką, bet tuo pačiu metu ir labai greitai kalbėjote. Kokia budučnost? Ponas Jakovčič. Kokia yra ES ateitis? Po mm, Britanijos referendumo. Klausantis kai kurių kolegų susidaro įspūdis, tarsi kažką būčiau matęs prieš 25 metus, ką aš turiu galvoje, yra situaciją prieš Jugoslavijos subirėjimą. Ar Britanijos referendumas gali būti įžanga ir ES subirėjimui? Aš nenorėčiau, kad taip įvyktų. Mums reikia kalbėti apie geresnius ryšius apie tokias temas kaip konfederacinis modelis. Aš manau, kad tai yra Europos ateitis. Kita vertus, jeigu nepakeisime savo politikos ir šiame parlamente, kils pavojus e, tokiam susiskaldimui, o ne sėkmiai. Toliau ponas Benita Zilvaga. Dėkuoju. Aš ką tik e, atvykau iš kalė stovyklos. Situacija ten yra tikrai gėdinga. Praėjus pusiai metų po to, kai buvo priimtas sprendimas panaikinti tą stovyklą, e, netgi padaugėjo žmonių ten gyvenančių skaičius, o plotas, kuriame jie gyvena, sumažėjo. Taigi žmonių e, skai, gyvenimo sąlygos labai blogėja. Tai tarsi yra Europos tvirtovės vaizdas, skurdas, kuriame gyvena žmonės pabėgę nuo karo ir ES e, smurto kupinas atsaky, atsakas į tų žmonių lūkesčius. Tai rodo, kad mes esame bejėgiai valdyti savo sienas, apsaugoti savo sienas, mes esame bejėgiai, žmonės linksta į e, ekstremalų pusę e, ir niekas neprisėma atsakomybės, tačiau mes iki šiol e, turime tūkstančius pabėgėlių Europos Sąjungoje. Gracias, señora presidenta. Ayer, 11 de septiembre de 2016, casi un millón. Ačiū pirmininkė. Vakar rugsėjo 11 dieną tūkstančiai žmonių dalyvavo demonstracijos e, Katalonijoje, švesdami savo nacionalinę dieną ir reikalaudami Katalonijos nepriklausomybės. Tai vyko vakar jau penktą kartą iš eilės. Europa niekada negirdėjo tokio garsaus reikalavimo nepriklausomybės e, labui. Tačiau Mano šalis, nepaisant jokių e, demokratinių e, taisyklių, nerengia referendumą skirtingai nuo Škotijos. Nepaisant to, kad sužinotų, ar dauguma katalonų nori nepriklausomybės ar ne. Aš noriu paminėti vakarykščią renginio sėkmę, tačiau norėčiau pasmerkti Ispanijos valdžios antidemokratinį požiūrį, nes demokratinėje šalyje e, įstatymą negalima naudoti užkimšti gerklę laisvai. Demokratijoje įstatymai kuriami žmonių valia, o tai Ispanijoje pamirštama. Mes tai žinoma, žinome Katalonijoje ir mes norime, kad būtų, toks principas būtų gerbiamas. Pone von Storš. Ja, Dank, Frau Präsidentin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad niekas nepadarė išvadų iš, dėl Brexit, nes Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės šią savaitę pasiūlė puikią e, idėją sukurti ES armiją iš ES biudžeto, o komisija e, planuoja eurozonos biudžetą bei e, mažiausius e, tarifus. E, e mokesčiams e, iš tam tikrų pajamų. E, Taip pat e, ir toliau ES bando rasti būdų, kaip daugiau mokesčių surinkti e, ir e, turėti nuo savų lėšų. Ponios ir ponai, Jungtinė karalystė dar nepaliko ES, bet jūs jau bandote kad, e, kurti ES e, kaip valstybę. Man atrodo, kad jūs nieko neišmokote ir nieko neišmoksite. Žmonės nenori to, jų, ką jūs siūlote. Ir kiti referendumai laimi jums tai įrodys. Monsieur Polčiak. Ponas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienos minutės pasisakymę norėčiau susitelkti ties e, tema, kuri greuna Prancūzijoje išraiškos e, barjerus. Aš kalbu kaip asmuo, kuris nori, kad būtų laikomasi klausime dėl burkų dėvėjimo subsidiarumo principo. Nemanau, kad tai reikėtų diskutuoti Europos parlamente, kai kalbama apie nacionalinės problemas. Turime remtis ES veikimo sutartimi ir neignoruoti subsidiarumo principo. ES turi būti organizacija, kuri veikia taip, kaip to nori žmonės ir vyriausybės ir remti konkrečias vyriausybių politikas. Pone Curtin Darling, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dešimtmečiais ES mano regionai Šiaurės rytų Anglijoje skyrė nemažai lėšų. Mes um, turėtume gauti apie pusę milijardo svarų sterlingų regioniniam finansavimui. Tai užtikrina darbo vietas, kuria infrastruktūrą, prisideda prie inovacijų ir mūsų regiono klėstėjimo. Po Brexit balsavimo iškyla grėsmė, kad e, e, šiam regionui finansavimas e, nutruks. Brexit šalininkai žadėjo, kad tapsime dar turtingesni, bet dabar vien tik tai kalbama apie tai. To nepakanka. Aš norėčiau, kad būtų suteiktos garantijos, kad visas, visi duoti pažadai būtų įgyvendinti ir kad bus garantuoti mano regiono interesai. Pana Harkin. Ar komisija yra apolitiška pastarojo meto Maskovičiai ir Vestager pareiškimai dėl tų milijardų, e, kurie Airija turi atsiimti, e, kuriuos išleistų mokykloms, ligoninėms, žinant, kad daugelis kitų šalių, JAV pavyzdžiui, nori savo pirago dalį atsiriekti, o kas beliks Italijai, tai bus tik tai men men menka dalis. Tačiau jie vis dar e, mums priešnos įkaišėja tą vadinamą Briuselio e, pakišos e, paveiksliuką. Tai yra ta pati komisija, kuri yra trejato dalis, kuri privertė mus prisimti daugiau kaip 60 procentų krizės kainos ir išmokėti obligacijų turėtojams e, jų praradimus. Tai man primena ir breksito e, aktyvistus, kurie e, siūlė milijardus atsimtų iš ES pinigų nacionaliniai sveikatos priežiūros sistemai, jeigu tik tai bus balsuojama už tai, kad Britanija išstotų. Ačiū toliau, ponas Katai. Ačiū, pirmkė atsakas Airijoje į finansinę ir bankų krizę primena e, labai gerus e, kitus atvejus, kai buvo tiesiog nukentėjo paprastai žmonės. Tačiau antras naujas ramstis - namą įkūrimas kaip blogo banko, nors tie, kurie mums supriešinosi jo įkūrimo, nežinojame, kokio blogumo jis bus. Dabar 13 metais parduotas portfelis buvo pagrystas e, pak, e, pa, papirkinėjimu. Ir e, išparduotas portfelis buvo už milijardais pigiau negu jo vertė. Visi projektai buvo suspenduoti. Akivaizdu, kad Airijos vyriausybė negali atidėlioti tyrimo komisijos įsteigimo. Ar mokesčių mokėtojai neturėtų laukti dar vieno tyrimo pavirstijos parama, kad sužinotų, kaip, jie yra, kaip, kaip jiems yra lūpamas diržas iš nugaros. Ponas Karveris. Dėkui. E, tarp įvairių grėsmių Europos Sąjungoje e, žinomas taip pat ir grėsmės aplinkai. E, aš konkrečiai kalbu apie vabzdžius, kurie Italijoje daro didelę žalą bitėms. Tuo pat metu jungtinė, e, jungtinėse valstijose, Kanadoje ir kitur. Dabar e, šis parazitas e, stipriai stabilizavosi. Todėl aš raginu komisiją uždrausti itališkų bičių motinėlių uh, eksportą ir bičių avilių eksportą iš Italijos. Gaila, kad šių žodžių nieks negirdi. Veikti reikia darbą dabar arba bus per vėlų. Dėkui. Dėkui dabar žodis ponui Statina. Dėkoju, ponė pirmininkė. Rusijoje rugsėjo 18 vyks Rusijos dūmos rinkimai. Jie vyks ne tik tai Rusijos teritorijoje, bet ir okupuotame Kryme. E, visuomenės akise tokiu būdu bandoma legitimizuoti vadinamąjį referendumą, kuris vyko 14 metų kovo 16 dieną. Nepaisant didelės propagandinės kampanijos. Visiškai akivaizdu, kad paminama tarptautinė teisė, jungtinių tautų rezoliucija 68262. E, Krymas yra Ukrainos dalis. Ir a, e, abejojimas tuo reiškia abejonės dėl teritorijos suvereniteto. Dėkui. You, Toliau ponas Tanašesku. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Britų referendumas, nors išstojimas dar neįvyko, pateikė tam tikrus, išpaukau perspėjimus iš mūsų partnerių, kitų įmonių, kurių, kurios išsikūrusios Junktinė karalystė, Japonijos bendrovės nuogastavę dėl investicijų Europoje. Ir e, šiame kontekste e, Japonijos investuotojai nuogastavo ir dėl Europos e, medikamentų agentūros. Todėl aš siūlyčiau šios agentūros būsnę perkelti iš Junktinės karalystės į Rumuniją, nes tai yra labai svarbu. Tai reikia padaryti labai greitai, kad Britų uh, išstojimas iš ES nesustabdytų šios institucijos veiklos. Rumunija yra viena iš šalių, kurie turi e, gilias tradicijas šioje srityje. Ir aš norėčiau prisijungti prie raštiškos deklaracijos šia, šiuo klausimu. Pats laikas mums parodyti, kad norime stipresnės Europos Sąjungos. Pone Andersono. Ne, ne aš. Oh, Taip, jūs prašom. Ačiū, pirminkė. Britų vyriausybė nepatenkinta tuo, kad šiaurės e, žmonės iš e, vilkami iš ES dabar mūsų neinformuoja apie mūsų ateitį vyriausybė susiskaldžiusi, Britų išseimas reiškia Britų išseimą, o ką tai reiškia Anglijos, Škotijos, Velso žmonėms, ką tai reiškia Šiaurės Airijos žmonėms, jie to nežino. Tai žaidžia bendruomenės, tai e, kenkia verslui. Airijos ir Britų vyriausybė turi ieškoti būdų, kaip gerbti e, Šiaurės e, Airijos žmonių demokratiškus norius. 56 procentai žmonių balsavo už tai, kad pasiliktų jie turi klausyti žmogaus teisų, aktyvistų, e, verslo, studentų, ūkininkų, politinių partijų, kurie visi aiškiai ir garsiai pasakė, pasilikti reiškia pasilikti. Šimtai tūkstančių mūsų Šiaurės Airijoje turime Airijos pasus, o tai reiškia, kad mes esame ES piliečiai. Todėl pasilikti reiškia, turi reikšti pasilikti elnök asszony az európai unió egyik problémája a hitelesség kérdése. tavaly volt egy vitám timmermans alelnök úrral a petciós dėkoju viena iš esminių problemų yra tokia aš pavyzdžiui praėjusiais metais apie tai kalbėjau ir su ponu timmermans tai yra mažumų teisės ir jis kalbėjo man apie kažkokį projektą, kuris padėtų spręsti mažumų problemas. E, aš e, domėjausi, ar komisija, Europos komisija skiria dėmesį šiam klausimui, taip pat lybė komitetas Europos parlame, parlamente skiria tam klausimui dėmesį ir dabar ta programa e, bus finansuojama 1 milijonu eurų. Tas projektas vadinasi Europa, Europos. E, E, Europą vieningą savo įvairovę. Ir tas projektas turė, turėjo įvykti, jau turėjo įvykti, bet kol kas jis neįvyko, todėl norėčiau paklausti, ką komisija nuveikė ir jeigu iki spalio mėnesio niekas nesikeis, aš kreipsiuosi į žiniasklaidą. Nu, šiandien e, ponas Negresku, šiandien e, yra e, vaikų Šiandien visi vaikai lanko mokyklą ir mes dažnai klausėme, ar e, švietimas duoda kažkokios naudos, ar padeda vaikams įgyvendinti savo svajonės. Mes kol kas į švietimą žiūrime kaip į finansinę naštą. Mes e, skaičiuojame ne atskiras asmenybės mokinių, bet e, tik tai kalbame apie skaičius ir todėl švietimo sistema yra labai biurokratinė. ES siūlo tam tikras priemonės, kurios turėtų e, įtikinti e, teisės aktų kuriejus, kad jie darytų viską dėl naujosios kartos. Kaip jaunas parlamentaras, aš norėčiau pabrėžti, kad e, kalbant apie, pavyzdžiui, Rumuniją, tai švietimas turėtų būti pirmasis prioritetas, panas Dėlį. Madam President. Uh, the goal of each uh, Western Balkan state is to... Dėkui, ponė pirmininkė. Kiekviena Vakarų Balkanų valstybė nori įstoti į Europos Sąjungą. Negalima to noro ignoruoti, nes gali atsirasti tam tikro nuo, nuovargio e, simptomų. Džiaugiuosi, kad Europos komisija dirba su Vakarų, Eura, e, vakarų Balkanų uh, valstybėmis. Uh, Pažangių partijų veikla ten yra labai svarbi. E, e, eina kalba apie pažangėją Serbijos partiją. E, ji nori asocijuotis su EPP frakcija. Galutinį sprendimą pamatysime jau lapkričio mėnesį. E, aš manau, kad ši partija prisidės prie EPP e ambicijų stabilizuoti padėtį regione. Dėkui. Na ir pabaigai žodis poniai Šoidrovai. Mėly kolegos, aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrą įtampą, kuri kyla su Turkija, kaip e, užimtumo komiteto narė turėjau vykti į Turkiją, į misiją kitą savaitę. E, tas vizitas atšauktas, e, nes negarantuojamas saugumas. Ir mes negalėsime apsilankyti tose institucijose, kur planavome. Tai kelia nerima, nes ypač todėl, kad Turkija nori bevizio režimo ir apskritai kelia nerima pati situacija Turkijoje. Aš norėčiau, kad ES ir Turkijos sustarimas būtų gerbiamas ir e, iš tikrųjų, ar e, privalome bijoti vykti į Turkiją, e, kodėl e, negalime gauti visos informacijos ir kaip tokiai situacijai atšaukti vizų režimą. Ačiū. Tolesnė, toliau sesija teksis rytoj nuo 9 dienos, 9 valandos e, darbotarėje paskelbta parlamento tinklavietėje. E, posėdis dabar nutraukiamas. Gero poilsio.